prohlášení komise které se týká stavu jednání o Evropské bankovniai. Ačiū. Kitas darbo tvarkės punktas tai yra komisijos komunikatas dėl dėrybų dėl Europos bankų sąjungos. Kaip matote, komisijos nariai dabar keičiasi vietomis. Norėčiau dabar pasisveikinti su komisijos nariu Barnie. Kai būsite pasirengęs, suteiksiu Jums žodį. Prezident, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Ačiū, pana pirmininkė. Labas rytas visiems parlamento nariam. Rengti šiandien diskusijai prieš balsavimą dėl labai svarbaus teisės akto dėl bankų sąjungos po praeis penkeriems metams po Lehman Brothers griūties niekas nebūtų galėjęs patikėti, kad e, tiksliau niekas negali paneigti, kad parlamentas, e, taryba ir komisija pateikė labai svarbių iniciatyvų siekiant reaguoti į šią krizę, išmokti pamokas, kad mūsų piliečiai, indėlininkai, kurie dažniausiai turėtų mokėti už bankų klaidas e, toliau nenukentėtų ir kad būtų stabilizuotas bankų sektorius. E, patikime savo iniciatyvas, taip pat jūsų pranešėjas Otmarkaras e, parengė tinkamą pranešimą, mes parengėme bendrasias taisyklės tam, kad 8 tūkstančiai Europos bankų būtų apsaugoti nuo bendrosios rinkos susiskaidimo, nusiskaidimo bendroje rinkoje, siekiant išsaugoti taip pat ir įvairovę bankų sektoriaus Europoje. E, vieningos bankų priežiūros mechanizmas, e, kurį rengiant pranešimus, e, kurį statant pranešimus parengė taip pat parlamento nariai Svengiegolt ir kiti. Europos eurozonos 5000 bankų dabar turės derinti tarpusavę veiksmus, prižiūrinti Europos centriniam bankui. Ir norėčiau padėkoti ECB vadovui ponui Dragi kuris e, patikino, kad per nasus mėnesius naujoji sistema pradės veikti ir šioje sistemoje visos valstybės narės galės dalyvauti ir prisijungti prie e, bendrosios priežiūros mechanizmų. Bet kokiu atveju bent jau man, e, bent jau aš negaliu konstatuoti, kad viskas padaryta, mūsų laukia dar daug darbų. E, bendroji priežiūros sistema yra labai svarbus žingsnis, tačiau tai yra tik pirmasis etapas pakeliu į bankų sąjungą. Pirmiausiai mums reikia stiprinti bankų atsparumą, bankų ūkinį balansą siekiant, e, kad bankai daugiau remtųsi tuo antrojų ramščių, tai yra bankų krizių sprendimo mechanizmu ir kad e, už bankų klaidas mokėtų patys bankai, o ne jų indėlininkai, kaip buvo per pastarosius penkerius metus. E, todėl ir siūloma yra direktyva dėl bankų veiklos nutraukimo ir išvengti, kad e, E, neindėlinkai mokėtų e, nuostolius bankams bankrutavus, bet jų, indėlin, bet jų dalininkai ir akcininkai. Tai yra šios reformos esmė, tačiau mums dabar reikia E, išspręsti įvairius teisinius aspektus e, susijusius su būtinybė iš anksto informuoti banko akcininkus ir dalininkus apie jų patiriamus, apie bankų patiriamus nuostolius ir taip pat e, reikia įsteigti atitinkamą žalos atlyginimo fondą. Šiuo tikslu Liepos mėnesį vyko pirmasis politinis trejato e, sustikimas ir aš norėčiau padėkoti e, už visų dalyvausių pastangas, taip pat jūs pranešėjo Gunaro e, Helpmarko, tam, kad būtų pasiektas sustarimas, siekiant užtikrinti finansinį stabilumą ir bank veiklos nutraukimo mechanizmą. Būtent pagal šį mechanizmą, kuris grindžiamas bendrųjų taisyklių rinkiniu, ir bus e, parengtas e, bendrasis e, banko veiklos nutraukimo mechanizmas, kurį komisijos vardu aš pasiūliau Liepos mėnesį. Ir tokiu būdu bus priimti vienodi sprendimai, kurie bus taikomi visoms bankinėms institucijoms dalyvaujančioms. dalyvaujančioms e, bendroje bankų priežiūros e, sistemoje. Ir tokiu būdu bus užtikrinta, kad e, bankų patirta žala būtų atlyginama iš bankų turimų lėšų, taip pat būtų atitinkamai gavinama ir pertvarkoma e, bankininkistės sistema. Pirmoji darbo grupė Liepos 19 buvo susitikusi su valstybių narių atstovais. Aš rytoj ir poryt Vilniuje su finansų ministrais taip pat šios klausimus aptarsiu. Taip pat noriu padėkoti, kad parlamentas paskyrė e, Eliza Ferreira pranešėją šiuo klausimu ir esame taip pat e, su jais susitarę iki lapčio pabaigos jau pateikti konkrečius sprendimus valstybės narės dabar pateiks atitinkamus savo pasiūlymus, siekiant padidinti teisinį saugumą, remianti 114 sutarties straipsnių, taip pat ir atitinkamai veiklos nutraukimo direktyvos nuostatomis. Aš noriu pasakyti, kad komisija nenori prisimti papildomos e, atsakomybės pagal galiojančių sutarties nuostatas. E, aš siūlau, kad komisijai būtų suteiktas minimalus vaidmuo e, šioje naujoje bankrotos trūkimo sistemoje ir kad valstybės narės paprasčiausiai geriau koordinuotų savo veiksmus, siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į visų šalių interesus, taip pat E, visos e, nacionalinės bankų priežiūros tarnybos, taip pat e, transnacionalinė bankų grupė bus joms atstovaujama atitinkamose priežiūros institucijose. Kalbant apie bankų veiklos nu- bankų pertvarkymo <clears throat> mm, sistemos ir e, nacionalinių sistemų saveikumas taip pat bus e, užtikrinamas. Ir e, aišku, kad esama atitinkamų skirtingų nuomonių tarp ES institucijų ir valstybių narių, tačiau aš tikiuosi, kad sugebėsime rasti bendrų sprendimų primtinų visoms šalims. Uh, kurios suinteresuotos bankų sistemos priežiūra bent jau eurozonoje. Aš tikiuosi, kad tie sprendimai bus patiek, pasiekti bent jau iki metų pabaigos arba vėliausiai iki kitų metų kovo mėnesių. Tik mes turime istorinę galimybę baigti kurti bankų sąjungą ir ji taptų mm, pagrindiniu Europos ekonomikos finansavimo šaltiniu. 75 procentai finansinių lėšų yra gaunami iš Europos bankų Europos Sąjungoje ir e, tai taip pat susiję su didžiausiomis finansinėmis rizikomis ir e, to pažeidžiamumu. Taigi mes dabar siekime užtikrinti didesnį stabilumą, siekdami sudaryti bankams sąlygas finansuoti realią ekonomiką, vartotojų ir įmonių poreikius. Dėkuoju Jums už galimybę pasidalinti šiomis savo mintimis šį rytą. Ačiū. Komisijos. Nariu. Dėkui. Noriu pasidalinti vieną informaciją. Pirmininkų sueigoje buvo nuspręsta, kad šioje diskusijoje nebus naudojama mėlynosios kortelės sistema. Šiandien žengėme didelį žingsnį į priekį, siekiant Europos susivienimo. Nacionalinės priežos institucijos nesugebėjo e, užkirsti kelio finansų krizė. Tai susiję taip pat ir su tuo, kad nacionalinės priežos tarnybos buvo per daug artimos bankinėms institucijoms. Todėl Europos parlamentas nuo 2010 metų jau reikalavo, kad didieji bankai būtų prižiūrimi ES mastu ir taip pat būtų e, nustatyta Europinė bankų gavinimo ir pertvarkymo sistema. E, šiandien išaušo ta diena, e, kuomet mes turime E, padaryti galą e, bankų interesų atstovavimui nacionaliniu lygmeniu. Tačiau jeigu mes e, jau dabar suteiksime bank priežos įgaliojimus Europos centrinio banko rankose, tai reikš politinės galios koncentracija, o tam reikia, už, reikia užtikrinti demokratinę parlamento kontrolę. Todėl labai svarbu E, užtikrinti, kad Europos parlamentui būtų suteiktos pakankamai rimtos priežiūros teisės, mes e, paskirsime e, Būsimosios priežiūros institucijos vadovą rinkimų kelių iš kelių kandidatų, taip pat mes paskirsime ECB vicepirmininką ir atsižvelgsime į tai, ar jis ketina rimtai vykdyti E, bankų priežiūros kontrolė, taip pat parlamentas turės teisę e, pradėti atitinkamus tyrimus, jeigu bus nepatenkintas vykdoma bankų sistemos priežiūra, e, įsteigiant atitinkamą tyrimo komisiją. Taip pat mes, mūsų parlamento atstovai, galės dalyvauti naujos priežiūros institucijos veikloje, gaudamas atitinkamus posėdžių protokolus, aišku, neslaptą informaciją. Labai svarbu mūsų piliečiams, kad e, finansų institucijos e, glaudžiau bendradarbiautų ES mastu, tokiu būdu būtų stiprinama demokratija, nes Europos parlamento turimi įgaliojimai šiuo metu yra didesni nei nacionalinių parlamentų įgaliojimai savo bankų atžvilgių. Nepaisant to, šis sprendimas nėra pats geriausias. Tai, kad priežiūra vykdys ECB, nebuvo labai priimtina Europos parlamentui, nes Europos sutartyse įrašyta, e, nerašyta galimybė, taip kaip parlamentas nori atskirti pinigų ir finansų politiką e, vieną nuo kitos Ir e, labai galėstavime dėl to, kad, pavyzdžiui, bankų valdomas draudimo bendrovės negalės būti taip demokratiškai kontroliuojamos kaip patys bankai. Tai yra karti kaina, kurią turime mokėti. E, e, ir todėl turėjome pritarti Europos bankininkysės institucijos veiklos pakeitimams ateityje balsavimo procedūra šioje institucijoje taps sudėtingesnė, šią staciją vėliau reikės pakeisti, tačiau parlamentas pasiekė, kad tiek Europos bankininkystės institucija, tiek naujoji bankų priežiūros institucija veikianti prie centrinio banko galės atitinkamai atsižvelgti ir į mažųjų bankų interesus ir bus galima užtikrinti, kad e, didesnio masto kontrolė netaptų visiems taikomų bendrojų modelių. Kokių dabar veiksmų reikia imtis, reikia žengti kitus žingsnius link e, bankų sąjungos. Bendroji bankų kontrolė reikalauja prisimti ir bendrą atsakomybę ES mastu, todėl mums dabar būtina e, kuo greičiau e, parengti bankų gaivinimo sistemą ir bankų pertvarkymo e, ir gaivinimo fondą. Tam, kad ta nauja institucija greičiau pradėtų veikti, reikia priimti atitinkamus sprendimus. Mes privalome užtikrinti, kad bankų uh, E, veikla būtų e, ir finansinės ataskaitos kontroliuojama e, nešališkai ir labai griežtai, todėl parlamente turi būti tam sukurtos atinkamos institucijos, taip pat būtina užtikrinti, kad pinigų politika ir banko veiklos priežiūra centrinio banko veikloje būtų atskirta viena nuo kitos taip, kaip mes esame nusprendę. Pone Taisin žodis. Voorzitter, voorzitter, meneer de commissaris, collega's. Dėkuoju, ponė pirmininkė, e, ponė komisijos nariai, gerbėmiai nariai. E, vakar diskutavome dėl padėties ES, šiandien kalbame apie bankų sąjungą ir iš tikrųjų pačiu laiku, jei norime žengti į priekį, turime energingai judėti, e, atsikratyti krizės, bet tai darydami e, neturime prarasti ir skubos suvokimo. E, gerai būtų, jeigu dar e, šios kadencijos metu ta bankų sąjunga atsirastų, nes bankų sąjunga ne tik svarbi stiprinant Europos ekonomikos ir pinigų sąjungą, bet taip pat ir atkuriant piliečių pasitikėjimą, skatinant juos investuoti į ilgalaikius projektus, kurie kurtų naujas darbo vietas. Pone pirmininkė, mūsų laukia neužilgo balsavimas. E, apsispręsime ap, dėl tam tikrų dalių, galių, kurias skirsime Europos centrinė bankui. E, užtrukome atlikdami šį darbą apie metus e, ponas Gygul paminėjo kai kuriuos tos problemos aspektus, tuo tarpu savo pranešime, kur aš kalbu apie sustiprintą Europos pinigų ir ekonomikos sąjungą, aš kalbu apie kitus elementus. E, mums reikia daugiau dėmesio skirti rizikos valdymui reikia veiksmingesnės bankų priežiūros ir čia teks priimti skausmingus e, sprendimus, mums reikia atitinkamų institucijų, tinkamo finansavimo, e, nukreipti jį e, tinkamą linkme, turint tam tikrą teisinį užtikrintumą ir reglamentavimą. Aš tikiuosi, kad ir galėsime šią dvasę dirbti ir toliau, kaip kad siūlome parlamente. E, turime turėti vieningas taisyklės, e, e, teisės aktus dėl gavinimo ir pertvarkymo sistemos, dėl bankų restruktūrizavimo, nes kol kas valstybės narės čia veikia nekoordinuotai turime užtikrinti, kad bus sukurti bankų pertvarkymo ir indėlių draudimo fondai. Tai padės e, atkurti pasitikėjimą, sukurti klestinčią sistemą. Bet tai įmanoma tik tada, jeigu turėsime bankų sąjungą. Jeigu tai pavyks padaryti, tai žmonės patikės, kad rytojus bus kitoks negu vakarykštė diena, būsime išmoningesni ir tada su teisingumo jausmu išeisime iš šios baisios krizės. Dabar pradėsime frakcijų atstovų pasisakymus. Pirmoji ponė Lortman Kohl. Dėkuoju, ponė pirminkė. E, ekonomikos atsigavimo daigai atsiranda, bet jų kol kas per mažai. E, kai kalbame apie bankus, yra valstybės nars, kurios daugiausia nukentėjo nuo euro krizės, kitos netaip aštriai tą pajuto. VMI ir kitos įmonės e, susidūrė su skolinimuose problema. E, Vidinės ir smulkios įmonės yra mūsų augimo variklis, todėl mums reikia stiprinti bankų priežiūrą. Tai labai svarbus e, bankų veikimo ramstis. E, tai sudėtinga sistema. E, Europos centrinis bankas turi labai svarbę stebėsinos funkciją, tačiau svarbu užtikrinti ir banko atskaitomybę Europos parlamentui. APP frakcija džiaugiasi tuo susitarimu, kurį pavyko pasiekti. Aš noriu padėkoti ir pranešėjams, ir dėrybų grupiai už pasiektus rezultatus. E, tačiau ne viską dar esame nuveikę kitais metais, kol pradės veikti priežiūros mechanizmas, e, susidursime su nemenkomis kliūtimis. Panatysim e, paminėjo kad e, kai matote, kad bankams nesiseka veikti, e, turi būti galimybė imtis veiksmų europinių lygmenių. Aš manau, kad e, pono Barnie pastangos, kuriant e, bankų pertvarkos instituciją, yra tinkama kryptimi Kaip EPP e šešėlinė pranešėja galiu Jūs patikinti, kad mūsų ketinimai yra dar iki rinkimų pasiekti sutarimą su taryba, e, labai aiškiai išdėstyti Europos parlamento poziciją, visi mes suprantame to reikalo skubą, tačiau tai reiškia, kad Europinių lygmenių reikia sukurti tinkamą krizių valdymo mechanizmą. E, per atėjančius kelius metus ECB laukia didžiulis darbas užtikrinant, kad e, tinkama priežiūra jau pradės egzistuoti nuo kitų metų pradžios. Bankai turės su tuo susitaikyti. Mes tikimės ir jų paramos e, ir pasitikėjimo Yra kol kas klausimų, kas diktuos e, visas sąlygas, ar Eurogrupė, ar ECB, ar komisija. E, reikės nubrėžti tam tikras e, demarkacijos linijas tarp pinigų politikos ir priežiūros politikos. Čia dirbame jau seniai. Ir siekiančio tikslo banko nepriklausomybė yra esminis dalykas. E, centrinio banko bankų priežiūra, e, indėlių garantijos yra tai, kas e, turi atgaivinti pasitikėjimą mūsų bankininkystės sektoriumi. Ilgai laukiame ekonomikos atsigavimo. Tai dabar reikia naujo stimulo ir bankai čia gali prisidėti. Dėkui. Madam Ferreira. Ačiū, kita kalbėtoja, ponė Ferreira. komisijos nariai, kolegos, Europos atsakas į krizę buvo nepakankamas ir vyko nelaiku. Jeigu pavyktų susitarti dėl bankų sąjungos iki šios kadencijos pabaigos, tai būtume padarę, būsime padarę didelę pažangą kovodami su krize. Bankų sąjunga turėtų būti susijęta su realia ekonomika. Bankai turi teikti e, kreditus, e, skatinti darbo vietų kūrimą. Bet jeigu, yra, jeigu pradedama spekuliuoti ir sudaromi didelės rizikos, Mm, sandoriai, tai jau e, turi įtakos visuomeniai. Ir anksčiau rinka buvo užlieja, už, į rinką mm, pradėjo plūsti mm, vadinamas, vadinamieji toksiški produktai. Ir dėl to valstybėms narėms teko gelbėti savo bankus, dėl to vos nežlugo euras ir visa ES ekonomika buvo kilęs pavojus ir darbo vietoms. Manau, kad mes iš viso to turėtume pasimokyti. Atrodė, kad po krizės sukurti bankų sąjungos nebus įmanoma, tačiau tai mes prie to jau priartėjome. Ir Europos parlamentas supranta, kad veikti reikia greitai, tai supranta ir Europos komisija. Ir mes e, tai įrodėme, dirbdami ir sutelkdami dėmesį į trijų pakopų struktūrą, tačiau ta struktūra veiks tik tuo atveju, jeigu visi trys ramščiai bus tvirti. Reikia galvoti apie bankus, apie priežiūros e, kriterijus, jie turi būti vienodi ir kaip tik šiandien mes turėtume baigti kurti tą pirmąjį ramstį, kai balsuosime šiandien e, kai bus e, pasiekta, kad nacionalinės priežiūros institucijos ir Europos bankininkystės institucija dirbtų ranka rankon. Taip pat reikia galvoti ir apie narių skirimą. Ir šią savaitę vykusios dėrybos parodė, kad mūsų nuomonė buvo teisinga. Tačiau visa tai neturės prasmės, jeigu kilus pavojų bankams vėl prireiks mokesčių mokėtojų pinigų. E, reikia galvoti apie nuostolius, apie kreditorių hierarchiją. Aš noriu pasveikinti komisiją parengus gerų pasiūlymų. Taip pat džiaugiuosi, kad tas pasiūlymas buvo pateiktas dar prieš vasaros atostogų pradžią, kad buvo pateiktas pasiūlymas dėl bendrai finansuojamo mm, atkūrimo fondo. Kol kas dar nėra padarytos išvados dėl indėlių garantijų, tačiau dabar jau ryškėja bankų sąjungos kontūrai, nebepsiribojame vien kalbomis. Ir norėčiau dar kartą akcentuoti mūsų frakcijos principus, apie juos mes kalbėjome dar 2010 metų savo iniciatyvą parengtoje nuomonėje. Dėrybos dar tikrai nebaigtos, tačiau manau, kad piliečiai gali tikėtis, jog Europos parlamentas bus aktyvus ir ryštingas, tvirtinant tokius bankininkystės sektoriaus teisės aktus, kurie e, skatintų ekonomiką e, ir, ir dėl kurie užkirstų kelią tam, kad dėl bankų vadovų sprendimų e, piliečiai patirtų pavojų. Labai tikimės, kad taryba vadovausis tokiais pačiais principais. Ekonominė ir socialinė katastrofa, kurią mes vis dar išgyvename po 2009 metais prasidėjusios krizės, kalbėtoje nutraukiama. Suteiksiu žodį kitai kalbėtojai, poniai Gular. You, Mr. President. Bonjour, Monsieur le Commissaire. Ačiū pirmininkė. Sveiki, ponė komisijos narė. Galiu pasakyti, pagaliau mes jau išėjome į tą finišo tiesą, aišku, lenktynės dar nesibaigė ir tai yra žingsnis į priekį. Svenas buvo teisus, noriu padėkoti jam taip pat ir Marijanai už atliktą darbą, rengiant šį pranešimą Kaip prisimename parlamento reikalavimus, kuomet e, Larozier pranešimas buvo rengiamas 2010 metais dėl bendros bankų priežiūros, atrodė, kad neįmanoma bus to pasiekti. Tačiau vis tik tai galime konstatuoti, kad padaryta pažanga per tą laiką. Nepaisant to, reikia nepamiršti ir e, kadangi esame tarp draugų, bičiulių, galiu kalbėti atvirai, e, E, kad tie pakeitimai, e, kurie dabar yra pasiekti, tikrai nėra esminio pobūdžio, nes dabar reikia sukurti atitinkamą atskaitomybės mechanizmą, kurio iki šiol neturėjome. E, čia vis tik pažangą reikia konstatuoti, dėja turiu apgalėstauti dėl kai kurių dalykų, dėl sus, suskirstimo į eurozonos ir ne eurozonos bankus, Ir e, aš tikiuosi, e, kad e, ne eurozonos bankai dalyvausiantis sistemoje po pirmųjų patirtų sunkumų iš jos neišstos ir galbūt tie aspektai susijęs su veto teisėmis, jų turėjimu ir neturėjimu priklausomai nuo to, ar bankas yra iš eurozonos ar ne. Dalyvaujant priežiūros sistemoje taip pat jos reikės ateityje išsameu išnagrinėti. E, manau, kad e, reikia imtis visų darbų iš esmės, nes ir nieko nepalikti stalčiuose, nes visos mūsų diskusijos privalo būti vainikuotos bendrais rezultatais, kurie pasiekime bendromis pastangomis. Ačiū. Dabar kalbės panas Lamberts. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, manau, kad čia reikia kalbėti apie kelti demokratijos klausimą ir klausti, kaip e, politinė institucija gali pradėti kontroliuoti finansų e, sektorių, kur, e, kuriam ir taip taikomos įvairios priežaros ir kontrolės taisyklės. Mm, akivaizdu, kad tos institucijos, kurios dabar privalo užtikrinti, kad tų taisyklių būtų laikomas ir netliko savo darbo, nes e, niekas nesugebėjo iškirsti kelio, kad įvairių šalių e, Vokietijos, e, Belgijos, Prancūzijos bankai investuotų į nekilnojamo turto sektorių Ispanijoje ir taip pat niekas neužkirto kelio tinkamos investicijoms jungtinėse valstijose ir įvairioms e, maniakinėms bankinių e, finansinių institucijų e, susijungimams įvairiems beprotiškiams nebuvo paprieštarauta. Ir reikia konstatuoti, kad dabar patvirtintos priemonės tiesų nebus kažkoks stebuklingas žingsnis į priekį, ypač turint omenyje, kad Europos parlamentas jau seniai reikalavo bendros bankų priežiūros sistemos. Savame suprantama, kad ta pati sistema taps truputėlį griežtesnė, truputėlį uh, uh, daugiau, truputėlį sunkesnė ir uh, nebus dabar nacionalinių valstybių bankai taip saugomi kaip anksčiau kontroliuojant veiklą nacionalinėms priežiūros institucijoms. Tačiau dabar reikia galvoti apie E, kitus tolesnius e, žingsnius, tai yra įvertinti bankų turimą turtą, jų e, ūkinės veiklos balansus. Ir tai būtų pirmasis patikimumo testas Europos centriniam bankui, priklausant nuo to, ar bus ar nebus žengtas šis žingsnis ir tai parodys taip pat, ar būsimas priežiūros institucijos sugebės sutelkti atitinkamus ekspertinius gebėjimus šią veiklai užtikrinti. Svenas pabrėžia, kaip ir kiti kalbėtojai, kad būtina užtikrinti demokratinę kontrolę. Negalima leisti, kad Europos centrinis bankas <clears throat> kuris e, tradiciškai jau pakankamai e, ilgą laiką negerbė demokratinių institucijų, e, būtina užtikrinti, kad Europos centrinis bankas laikytųsi kiekvienos patvirtintų nutarimų raidės. Ačiū, ponas Vimborn dabar. Šiandien dienos balsavimas dėl bendro pertvarkymų mechanizmo buvo numatytas e, dar Liepos mėnesį. Bet čia mums reikia dar reikia pasiekti sutarimo dėl e, pertvarkymo fondo, gaivinimo ir pertvarkymo sistemos ir kitų dalykų. Visa tai eurozonai yra kritiškai svarbu. Todėl svarbu šią naują struktūrą statyti atsargiai ir žinant galima poveikį visiems veikėjams už ir šio mechanizmo viduje. Europos centrinis bankas kaip e, nepriklausomas e, priežiūra vykdantis organas turi būti demokratiškai atskaitingas. Parlamentas e, savo dėrybose dėl tarp institucinio susitarimo pareikalavo tokios atskaitomybės. Parlamentas turi sugebėti suprasti ir paaiškinti mūsų piliečiams tuos sunkius sprendimus, kuriuos teks ECB priimti ateityje, kalbant apie bankus ir ekonomiką apskritai. Mano šalis e, norėtų, kad e, monetarinė ir priežiūros politika Europos centrinėme banke tebeliktų atskirtos. E, reikėtų ir atskiros atskaitomybės, atskiros E, priežiūros valdybos. ECR e, frakcijoje e, dirba daugiau parlamento narių iš tų šalių, kurios nėra eurozonos narės. Todėl aš noriu padėkoti dėrybinės grupės nariams, ypatingai poniai Tyson ir ponui Giggle, už jų atliktą darbą, siekiant, kad būtų atsižvelgta ir uh, į interesus tų šalių, kurios nėra eurozonos narės. Eurozonos e, bankų e, veikla yra platesnė negu pati Europos zona, todėl e, bendras priežiūros mechanizmas yra labai svarbus visoms valstybėms narėms. Aš suprantu, kad parlamentui sunku pritarti dvigubai balsavimo sistemai. Tačiau e, siekiant ekonomikos atsigavimo ir ekonominio stabilumo labai svarbu atsižvelgti taip pat ir į interesus tų, kurie nėra Europos zonoje. Aš galiu tik tai paprašyti, kad kolegos, kurie sprendžia problemas susijusias su kitais bankų sąjungos elementais atsižvelgtų į būtinybę užtikrinti sąžiningumą ir teisingumą visoms valstybėms narėms. Tai labai svarbu ir kalbant su mano rinkėjais. Thank you very much. And next speaker is Mr. Klute. Ačiū, kitas kalbėtojas ponas Kliūtė. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Būtinybė skurti Europos bankų sąjungą ir bankų priežiūros mechanizmą man yra neabejotina, kaip ir daugumai šio parlamento narių, tačiau e, klausimas dėl pasiūlymų, kaip e, bankų priežiūros sistemą reikia kurti. Aš turiu šiokių tokių abejonių e, Pirmoji problema yra ta, kad bankų priežiūra, bankų priežiūros sistema bus taikoma ne visai bendrai rinkai, tačiau tik tai eurozonai. Ir tokiu būdu mes ir toliau e, tuos atskirus lopinėlius išlaikome, tik tai skirtumas tas, kad jie tampa didesni bendrame e, kontekste <clears throat> e, Taip pat e, dėl atitinkamai galiojimų suteikimų Centriniam bankui padidės įtampa tarp Centrinio banko ir Europos bankininkistės institucijos, e, kadangi e, padidės bendroji ECB įtaka. Taip pat akivaizdu, kad pagal siūlomas bankų veiklos priežiūros nuostatas bus labai sudėtinga tą kontrolę užtikrinti, taigi daug klaustukų dar lieka dėl to, kaip ta sistema turėtų ilgainiui pradėti veikti, imti veikti. Manau, kad buvo padaryta nemažai klaidų šią sistemą rengiant. Taip pat E, buvo įvairių mėginimų tą bankų priežiūros sistemą e, kurti. Pirmasis mėginimas praktiškai žlugo ir antrasis mėginimas stabilizuoti finansų ir bankų sektorių. E, taip pat nesu tikras, ar jo metu bus galima tą didesnį stabilumą užtikrinti. Noriu pasakyti, kad atinkami sprendimai buvo priimti dėl to, kad taip yra reikalavima ES sutartise, tačiau čia būtent savo žodį gali tarti taryba, kuri gali atitinkamai sutartis pakeisti, sukurti atitinkamas prielaidas tam, kad būtų galima sukurti visapusišką bankų sąjungą, apie kurią e, kalbėjo mano kolegos anksčiau. Tikiuosi, kad tai bus padaryta per artimiausius metus ir kad taryba suvoks tą atsakomybę, kurie tenka ir ją prisijims. Ačiū. Ačiū, sako pirmininkas, dabar norėčiau suteikti žodį ponui Morganti. Grazie, prezidente, io non ho nulla contro una. Ačiū, pirmininkė. Neprieštarauju griežtesniam bankų sektor, griežtesniai bankų bank priežiūros priežiūrai. Jeigu ta priežiūra būtų buvusi griežtesnė anksčiau, tai padėtis nebūtų tokia tragiška dabar. Čia dabar nedalyvauja ponas Dragi, tačiau kur jis buvo tada, kai buvo priimti sprendimai dėl Montepaskidė sieną, kai seniausio pasaulio banko problemos aštrėjo. Manau, kad buvo įsisukusi didžiulė pinigų karuselė, kurios plika akimi negalėjome matyti, o konsult ta, tokie konsultantai kaip Goldman Sachs, taip pat e, ir ponas Dragi turėjo suvokti situaciją. Labai noriu tikėti, kad šį kartą priežiūros mechanizmai suveiks ir labai tikiuosi, kad neteks mums gelbėti visų e, prastai besiverčiančių bankų. Manau, kad visų pirma reikėtų galvoti apie tos bankus, kurie saugo sunkiai uždirbtus žmonių pinigus, žmonių indėlius. Ir tų pinigų negalima panaudoti bankų kazino. Reikia taip pat siekti, kad skirtingi bankininkystės sektoriai būtų kaip galima greičiau atskirti. Paskutinis kalbėtojas šią diskusiją ponas Zeistra. Ačiū pirmininkė. Pirmininkė, Europos centrinis bankas nebėra nepriklausomas. Jis e, turėjo būti nepriklausomas pagal sutartį, tačiau dabar jis e, evoliucionavo į politinę instituciją. Pagal sutartį mes neturėtume finansuoti šalių ir manau, kad ECB dabar nutolsta nuo savo pagrindinių funkcijų ir jeigu jis dirbs priežiūros režimu, vėl bus pažeista sutartis. Tiem, kas, tie, kam įdomu, galėtų pasiskaityti tekstą apie banko nepriklausomybę 282 sutarties straipsnėje. Mes visi žinome, kad Europinė bankų priežiūra nelabai ką pakeis. E, tai kai tik bus e, popieriuje išdėstytos visos priežiūros sąlygos, bankai vėl gaus prieigą prie e, kapitalo ir tai bus ne tik iš ES pietuose, bankai turės tiesioginę prieigą prie mm, žmonių indėlių. Dabar yra siekime Europinės federacijos, tačiau susitarimai e, laužomi ir piliečiai yra apgaudinėjami. Manau, kad labai gali būti taip, kad tos šalis, kurios mums galėtų padėti, iš tikrųjų neturės jokios galimybės imtis veiksmų. Ačiū ir dabar suteiksiu žodį komisijos nariui Barnie. Pirmininkė, kolegos, jūsų pasisakymus ir per pastaruosius dviejus mėnesius teikiant jūsų pasiūlymus tapo akivaizdžios jūsų pastangos ir entuzijazmas, noriu už jį padėkoti, ponė Taisin, e, kalbėjo apie tuos ramšius, kurie šiandien turės būti sukurti, jeigu e, balsavimo tu patvirtinsite pateiktus pasiūlymus siekiant apsaugoti mūsų piliečius ir indėlininkus nuo krizių ir prieš kelias dienas St. Peterburgė per G20 sustikimą buvo pasakyta, kad jeigu pas, pasikeis, sustiprės piliečių pasitikėjimas šio sektoriumi Europoje, tai padarys atitinkamos įtakos ir likusiam pasauliui. Todėl būtent tokių dalykų reikia siekti. Ne, atitinkamai pasimokant iš krizės. Dabar mes ryštingai sieksime pastatyti tuos ramščius finansinės sistemos, banko sistemos priežiūros, turiuomenė gyvinimo pertvarkymo sistemą, bankų priežiūros mechanizmą. Noriu padėkoti visiems už paramą šiems pradėtiems darbams ir Silvija e, Guler pakartojo tai, ką vakar pasakė ponas Ferhofštatas, tas procesas vyko taip greitai, kaip tik įmanoma. Ir manau, kad e, valstybių narių finansų ministrai, su kuriais susitiksiu rytoj Vilniuje, e, teigiamai vertins šios žingsnius. Pone Morganti, mes iš tiesų dar tikrai nebaigėme pradėtų darbų. Vakar pasiūliau naują reglamentą dėl finansų sistemos priežiūros, taip pat e, naują reglamentą dėl e, šešėlinių bankų sektoriaus stebėjimo. Ir lakučio mėnesį tinkamai sureaguosime į pono Likanino pranešimą, pateikdami savo pasiūlymus ponui Zėlstri noriu pasakyti, kad e, iš tiesų mes daug pastangų dedame, kad būtų atskirtos e, pagrindinės ECB funkcijos, tai yra siekis arba būtinybė užtikrinti pinigų finansų sistemos stabilumą, tai yra svarbiausias ECB vaidmuo ir nuo naujų funkcijų, tai yra būtent e, bankinio sektoriaus priežiūros funkcijų Pritariu kolegų nuomoniai dėl to, ką minėjo ponia Gular, kad tos šalis, kurios dar nėra prisijungusios prie eurozonos ir norėtų savanoriškai dalyvauti šioje sistemoje, privalo, privalo ir privalės e, vadovautis bendrosios rinkos e, vientisumo principais Votman Kol ir ponas Lamberts kalbėjo apie būtinybę įvertinti turimą bankų turtą, jų ūkinės veiklos balansus. Europos komisija ir centrinis bankas, manau, imsis atitinkamų veiksmų, bus pasirinkta tinkama griežta metodika, apie kurią kalbėjo ponė Vortman Kol. Taip pat Svarbu užtikrinti, kad atitinkamas e, patikros funkcijas atliktų nepriklausomi ekspertai. Europos bankų priežiūros, e, tai Europos bankininkystės institucija taip pat prisims atitinkamą vaidmenį e, šią sistemą įgyvendinant tikrindama bankų veiklą visose 28 šalyse ir e, tikrai vadovaudamasi pakankamai griežtomis taisyklėmis. Kolegos Lambers ir Kliūtė kėlė klausimą dėl tų e, papildomų arba nepakankamų parlamentinės kontrolės galių dėl atskaitomybės mechanizmo. Labai džiaugiuosi pasiektų tarp institucinių susitarimų tarp parlamento ir ECB. Nebuvo lengva jo pasiekti ir visiškai suprantu jūsų susirūpinimą dėl būtinybės užtikrinti demokratinės atskaitomybės mechanizmą. Ir e, jo laikytis. Manau, kad jūsų pastangų dėka mes sugebėjome atkreipti į tai dėmesį ir tikiuosi, kad balsavimo metu bus priimti atitinkami nutarimai, e, kurie padės šių tikslų pasiekti. Dar kartą noriu pakartoti, kad darbai nėra baigti. E, Tik tai pirmas ramstis dabar yra pastatytas, kuriant bankų sąjungą. 2014-aisiais mūsų laukia darbai, statant antrąjį. Ramstį reikėtų e, bendromis pastangomis ir taip pat ryštingai siekti tuos darbus nudirbti. Ačiū komisijos nariu, ačiū visiems kalbėtojams, diskusijos šio klausimo baigtos. Dabar Skelbiame pertrauką iki 12 valandos, kuomet balsuosime.